Nu. Buongiorno. Labadiena, kolegos, posėdis pradedamas. Du pranešimai dėl parlamento naujos sudėties. Gavau iš frakcijų pranešimą apie neprisijungusių delegatų pagal 223 straipsnį mūsų darbo tvarkos tarp parlamentinių delegacijų sąrašai skelbiami internete ir prijungiami prie posėdžio protokolo. Antras pranešimas. EPP frakcija man pranešė sprendimus, kurie pakeičia sudėtį komitetų. Ir tuos sprendimus rasite protokole ir jie įsigalioja nuo nurodytos datos. Dabar darbo tvarkė. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pasirengimo vasario 20 dienos neįliniam vadovų tarybos sustikimui dėl daugiametinės finansinės programos. Malonu pasisveikinti su komisijos pirmininkė Van der Leyen. Taip pat sveikinuosi su ministre ir suteikiu jai žodį. Gerbiami parlamento nariai, man tenka garbė kreiptis į parlamentą šią temą. Tai yra 20 vasario vadovų tarybos sustikimas dėl daugiametės finansinės programos. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl tos programos. Bulgarija, Austrija, Rumunija ir Suomija, pirmininkaudamos, sunkiai dirbo techninių ir politinių lygmenių, kad parengtų pagrindą tai programai. Dabar esame finišo tiesiojoje, nes gruodžio mėnesį vyko vadovų diskusijos, po to tarybos pirmininkas konsultavosi ir dabar vasario 17 dieną bendrųjų reikalų taryboje pateiks savo pasiūlymą vadovų tarybai. Pirmininkaujantį Kroatiją mano, kad reikia greito sprendimo. Tai nebus lengva, tačiau vis dar esama spragos tarp to, ką norime pasiekti ES lygmenių ir kokie numatomi finansai. Junktinės karalystės išėjimas iš ES atveria biudžeto spragą ir sąjungai tuo pačiu iškyla naujų iššūkių ir prioritetų. Išplėstas susitarimas atspindi ambicingus strategijos tikslus. Ir Europos vadovų taryba vasario mėnesį turi pradėti dėrybas dėl įvairių sektorinių failų kadangi prasideda naujas ciklas 20 metų vasario mėnesį. Šitas reikalas yra skubus todėl, kad e, neužtenka vien vadovų tarybos pritarimo, reikia ir Europos parlamento sutikimo. Europos parlamentas yra pareiškęs savo pozicijas ir pirmininkančios valstybės stengiasi visą laiką informuoti parlamentą, reguliariai buvo rengiami susitikimai skirti aptarti daugiametį finansiniai programai. Pirmininkaujantį Kroatiją šią praktiką tęs ir aptars DFP klausimus reguliariai. Europos vadovų taryba, Europos taryba nuolat palaiko ryšius su parlamento atstovais. Kai sutarimas bus rastas Europos vadovų taryboje, pirmininkant Kroatija aktyviai dirbs su parlamentu, kad pasiektų susitarimo. Susitarimas dėl DFP, įskaitant nuosavus išteklius, atitinka visų institucijų, valstybių narių ir piliečių interesus. Aš labai tikiuosi šio tikslo įgyvendinimo. E, Kroatija, pirmininkaudama dės visas jėgas, kad taip ir atsitiktų. Ačiū. Dabar žodis komisijos pirmininkai Van der Leyen. Dank, meine Damen und Herren. Ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iš tiesų, kitą savaitę vyks neįlinė vadovų taryba. Tai yra svarbus, svarbi akimirka Europai. Išeitinė pozicija yra gera, nes visos trys institucijos - parlamentas, taryba ir komisija sutarė dėl strateginės darbo atvarkės ir visi puikiai žinome, kas to vien kortos mūsų bendri politiniai tikslai yra aiškus. Europa turėtų 50-aisiais tarpti pirmuoju žemynu, kuria, kuris yra palankus klimatui. Ir ne tik dėl planetos, nors tai yra pagrindinis tikslas, bet ir todėl, kad žinome, kad jeigu mes sugebėsime sukurti švaresnę ekonomiką, tai turėsime ir daugiau ir geresnių, kokybiškesnių darbų. Mes norime ir iš skaitmeninio pereimo pasi, pasipelnyti, būti aktyvūs. Mes norime sustiprinti savo gyventojų poziciją. Ir kad per tą e, skaitmeninę ir ekologinę transformaciją mes e, iš tikrųjų praturtėtumėm. Ir todėl taip pat ir švietimo srityje reikia daugiau kompetencijų abiejose šiose srityse. Visgi laiko yra mažai, aš noriu aiškiai tai pasakyti. Jeigu mes greitai nesusitarsime dėl biudžeto, tai per ateinančius metus mes nesugebėsime su naujoju biudžetu finansuoti naujuosius prioritetus, taip kaip tikėjomės. Todėl po dviejų metų svarstymų atėjo pats laikas. Taigi atėjo laikas surasti bendrą poziciją ir tinkamą pusiausvyrą tarp senųjų prioritetų ir naujųjų prioritetų. Kadangi jei pažvelgtumėte į dėrybas, e, e, nors juose dalyvauja daug valstybių narių ginančių sanglaudos politikas e, ir jos yra visiškai teisios, Yra daug ir valstybių narių, kurios gina bendrą žemės ūkio politiką ir jos yra teisios. Tačiau aš taip pat tikiuosi, kad su tokiu pačiu ryštu ginsime ir naujuosius prioritetus. Kadangi tą dieną, kai biudžetas bus patvirtintas, kai mes dėl jo sutarsime ir aš tai žinau, visi atsisuks į parlamentą ir į komisiją ir prašys horizontui 2020, Erasmus, migracijos e, lėšų, gyny, lėšų gynybai, infrastruktūrai ir taip toliau, skaitmeninimui ir kitam. Uh, Todėl turime užtikrinti, kad šie naujieji prioritetai taip pat susilauktų reikiamo dėmesio. Mes turime e, parengti tokį Europos biudžetą, kur, kur, kuris mums leistų investuoti į e, dirbtinį intelektą, skaitmeninimą, kad galėtume įtvirtinti Europos poziciją pasaulyje kaip lyderiaujančios inovacijose, kad galėtume spręsti migracijos priežastis, kad galėtume rodyti solidarumą humanitarinių ar gamtinių katastrofų atveju, kad galėtume kurti ES gynybos ir saugumo e, infrastruktūrą. Reikia, kad šis biudžetas parodytų mūsų piliečiams ir įmonėms, kad galime ir sugebama imtis veiksmų dėl klimato kaitos. Tai mūsų piliečiams yra didžiausias prioritetas, o mums tai yra iššūkis, bet jis gali tapti ir galimybę. Ir todėl, brangus parlamentarai, šių biudžeto dėrybų sėkmė priklausys nuo to, kokias priemonės mes skirsime finansuoti žaliam Europos susitarimui. Aš ne, ne, aš sieksiu 25 procentų biudžeto skirto kovai su klimato kaita. Ir aš tikiuosi ir laukiu tokio biudžeto, kuris skirtų tinkamus naujus e, fondus lėšas tinkamiems mechanizmams dėl paprastos priežasties. Jeigu mes savo neduosime reikiamų priemonių, e, kad paremtume e, nuo e, klimato kaitos labiausiai kenčiantiems regionams ir piliečiams, mes ne, mums nepavyks pasiekti e, savo, kaito, savo klimato kaitos tikslų. E, Ir šis žalesis Europos susitarimas e, bus vykdomas kartu su Europos piliečiais, su mokslininkais, su Europos įmonėmis. Arba jis apskritai nebus įgyvendinamas. Ir kaip ir jūs, aš manau, kad nau, tinkamos naujos e, priemonės ir iš, ištekliai Europai e, yra labai svarbus. Ir būtent todėl aš prašiau valstybių narių, kad jos atsižvelgtų į e, Europos parlamento poziciją šiuo klausimu. Esu įsitikinusi, kad tai e, mūsų bendra, padės greičiau įgyvendinti mūsų bendrą programą ir taip pat sušvelnins nacionalinių biudžetų patiriamą spaudimą. Ir taip pat galbūt e, pervedant papildomas lėšas. Ir man atrodo, kad toks sprendimas būtų naudingams abiems pusėms, e, garbus parlamento nariai. Visi žinome, kad tos dėrybos nebus lengvos. E, mes esame 27 sąjunga ir turime šiek tiek mažiau išteklių, 75 milijardais mažiau e, šiam septyniarių metų laikotarpiui. Tačiau turime daugiau bendrų iššūkių, kurių nei viena valstybė narė neišspręs pavieniui. Tuo pat metu e, lūkesčiai kitam, kitai ES, e, kitam ES biudžetui yra be galo įvairūs. Kaip parlamento nariai, jūs puikiai suvokėte, kokios diskusijos vyksta jūsų šalise, kur taip pat iškyla įvairios pozicijos ir e, tarp jūsų kolegų valstybėse narėse. Todėl e, labai e, didelis iššūkis bus siekti šio susitarimo. Visi tai žinome, tačiau žinome ir tai, kad piliečiai nesupras, jeigu sprendimų prieėmėjai nesugebės užtikrinti tinkamo finansavimo būdinoms politikoms. Tai yra mūsų bendra atsakomybė Europos vadovų taryboje ir Europos parlamente kad galėtume pasiekti Europos tikslų. Dėkoju. Grazie, prezidente. E- Dėkoju. Pirmininkė, o dabar e, klausysime e, frakcijų atstovų ir EPP vardu pirmininkas Weberis. Pirmininkė, ministrė, komisijos pirmininkė, kai, gyvename, kai kalbame apie pinigus, apie biudžetą, kalbame apie mūsų ateitį. Norėčiau pabrėžti, kad būtų buvę gerai, jei Šalmišėlis irgi dalyvautų šiandien ir klausytųsi mūsų diskusijų. Mes žinome, kad jis susitinka su mūsų darbo grupėmis, bet būtų svarbu, kad jisai ir plenarnėje sesijoje dalyvautų. Taigi tikrai būtų buvę gerai jį čia turėti. Tačiau gerai, kad jis atvyks dalyvaus vasaro 20. Jisai daro spaudimą, jisai ieško galimybių, jisai dirba, stengiasi dėl mūsų piliečių, mūsų studentai, žemdirbiai, visi kiti laukia tikrumo, laukia žinių. Todėl vasaro 20 mums tikrai reikia sėkmės. Taigi mes nuojam, turime naują patvirtintą parlamento mandatą, komisija turi naują patvirtintą mandatą, visi pradėjome darbus tvirtai ir žinome, ko iš mūsų žmonės tikisi po rinkimų ir dabar turime tų tikslų siekti. Pirmas dalykas. Mes turime aiškiai kalbėti europinių lygių, kad svarbu ne tik tai apginti vienokias ar kitokias lėšas. E, turi e, būti įmanoma kritiškai pasižiūrėti į tai, kaip mes leidžiame iš išteklius. Ir Oettingeris, ir Johanas Hanas. Ir e, stengiasi tai daryti. Tose sritise tikrai savo sritise pakankamai kritiškai pasižiūrėti. Mums EPP yra labai svarbu, e, pavyzdžiui, ap, apriboti mokėjimus vienam asmeniu. Jeigu vienas asmuo iš Europos biudžeto gauna labai didelę sumas, tai yra nesažininga. Tai būtų toksai lik, oligarchijos skatinimas. Mes turime kovoti prieš oligarchiją, neleisti, kad pinigai plūstų į vienas rankas. Taip pat labai svarbu investicijos, kad būtų gerai investuojami pinigai. E, žemdirbiams reikia pagalbos e, konkurencijoje, kaimo vietovėms reikia globalizacijoje palaikymo. Taip pat solidarumo labai reikia. E, švietimas, moksliniai tyrimai, Erasmusas prideda labai didelę pridėtinę vertę. Trečias dalykas mums labai svarbus yra tas, kad mes neturėtumėm ateičiai taupyti. Žemdirbiams žemdirbystė svarbu, kaimo plėtra svarbu, mes visą laiką tą pabrėždavome, e, tačiau negalima taupyti ar apkarpyti lėšas ateičiai. Tikiuosi, kad taryboje nebus diskutuojama dėl procentų, dėl kažkokių ribų. Aš tikiuosi, kad bus kalbama apie turinį, kai Europos taryba nusprendžia E, pas, e, skirti šimtą ar dar daugiau e, Frontexo darbuotojų, kad būtų geriau saugomos mūsų sienos, o Suomiai pirmininkaudami paprieštarauja. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie mokslinius tyrimus. Mums EPP labai svarbus, svarbus tyrimai prieš vėžį ir tam reikia atitinkamų lėšų. Minėjau ir Erasmus Taigi aš tikiuosi, gerbiamoji Uršula, e, kad šios temos tikrai bus darbo atvarkėje. Ir aš kaip vokietis tikrai norėčiau, kad mes pagaliau liautumės kalbėti apie neto mokėtojus. Jeigu mes norime tikrai kurti e, pridėtinę vertę, jeigu norim sukurti maršalo planą Afrikai, tai nereikia kalbėti apie neto mokėjimus. Ir Niderlandams, ir Austrams, ir Vokiečiams visiems svarbu šie projektai. Ir mes tiesiog kalbėkime apie Europos tikslus ir jų finansavimą iš Europos lėšų, e, nes tai yra ir Europos piliečių interesas ir geriausias mūsų atsakas. Taryba turėtų žinoti, kad mums, APP e frakcijai, e, savosios lėšos irgi yra raudonoji linija. Mums reikia solidarumo ir bendro finansavimo ES projektams. Kita sisteminė tema yra teisės viršienybė. E, mokesčių mokėtojų pinigus galima skirti tik tada, kai yra laikomasi teisės viršienybės. Laisva žiniasklaida, laisva teisės sauga yra tos sąlygos, yra, kurių būtina laikytis. Ir todėl teisės viršienybė turi eiti koja kojon su MFF, e, su daugiametė finansinė programa. Ir galiausiai e, paskutinį kartą kalbant apie daugiametį finansinę programą, Cameronas sakė, kad tik vienas procentas, tik vienas procentas. Ir taip jis bandė Britus įtikinti, kad tik tai taip Europa bus efektyvi. Bet kolegos, mes jau išgyvename breksitą. Jeigu mes suteiksime e, žodį populistams, jie mus tik silpnins. Todėl mums reikia ambicingai e, liktis, mums reikia, ne, ne, mums reikia ambicingų, plačių užmojų tikslų Europai ir veiksmų. Ačiū. Ačiū, Garcija Perez, e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai, e, dabar vyksta viena iš svarbiausių, vienos iš svarbiausių diskusijų, kurios bus svarbios visai mūsų kadencijai ir ES ateičiai. Nieko nebus iš to, jeigu mes kelsime tikslus iki 50 metų, bet susirišime savo rankas. Dabar yra labai svarbi akimirka Europai ir tai mes visi žinome. Taip pat ir taryba tą puikiai žino. Europai reikia E, eiti į didelę transformaciją tam, kad galėtų būti lyderė tvarumo srityje, pereimo srityje, ekonomikos, socialinės, aplinkosaugos srityje. Būtent ši darbo atvarkė, persivertimo, transformacijos darbo atvarkė yra svarbi ir mes tai žinome ir taryba tai žino dabar. Svarbu, kad mes sugebėtumėm skirti tinkamas lėšas, kad tai gyvendintume. Parlamento pasiūlymas yra labai išmintingas. 0,3 BVP plus papildomos lėšos naujoms politikoms, kurios, e, kurių reikės imtis e, tam, kad e, šis perėjimas būtų teisingas, sąžiningas. Parlamento pasiūlymas yra aiškus ir turi didelę, didelį palaikymą įvairiausių politinių frakcijų. Pone van der Leyen daug kalbėjo apie tai, kad ši komisija būtų geostrateginė komisija ir kad mes turėtume tvirtą poziciją pasaulyje. Taip pat ir tarybos pirmininkas Žamišel sakė, kad reikia, e, turime būti lyderiai klimato neutralumo pasaulyje. Dabar beliko įtikinti e, partnerius taryboje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tikrai džiaugtumėmės, jeigu ponas Žamišel būtų šiandien šiame posėdėje. Gal kol kas jisai turi mažai ką pasakyti, bet jisai turi tikrai daug ką išklausyti. Manau, kad norint įtikinti tarybą, reikia, yra labai svarbu suprasti atsakomybę, kuri mums tenka. Yra svarbu turėti susitarimą, kuriame nebūtų laimėtojų ir pralaimėtojų. Nes jeigu bus pralaimėtojų, pralaimės Europa. Negalim uh, nubraukti vienai politikai pinigus ir skirti kitai. Negalim vienams regionams nubraukti pinigus ir kitiems skirti. Noriu priminti vieną dalyką. Jacques Delors e, pirmas e, patvirtino pirmąją daugiametę programą ir jisai kalbėjo apie tai, kad reikia rimtos Europos e, darbo atvarkės, nežiūrinti nacionalinius interesus, kad daug svarbiau yra galvoti apie Europos projekto solidarumą. Ir būtent taip toks turėtų būti mūsų žvilgsnis dabar. Todėl kreipiuosi į vadovus, valstybių vadovus, kad jie turėtų europinį požiūrį, europinį žvilgsnį, nes tai yra svarbus e, momentas ir kalbame apie ES ateitį. Labai svarbu pagaliau kalbėti apie savus išteklius, kad padengtume tos fondus, kur trūksta. Tai yra ambicingas projektas, bet mes negalime padaryti daugiau, turėtume mažiau lėšų. Mes turime imtis Europos politikos jauniems žmonėms, taip pat žemdirbėm. Um, ehm, ir, ir, ir verslininkam. Reikia e, remti tyrėjus, e, naujus verslininkus, kurie imasi naujo verslo. Taigi yra daug tų klausimų, kurie laukia mūsų atsako ir svarbu imtis darbo. Laikas bėga ir nelaukia. Šis parlamentas tikrai yra kantrus. Du paskutiniai dalykai. Parlamentas. E, priima sprendimą kaip lygus su taryba ir mes tikrai nenusileisime vien todėl, kad laikas spaudžia, nes ES ateitis yra mūsų rankose ir tai yra pati didžiausia atsakomybė, kuri mums tenka e, šią akimirką. Dėkoju. Prezidentė Šiolos, per il gruppo. Šiolos, Renew Europe frakcijos vardu. Nu, Pirmininkė, kolegos. Pastaraisiais metais Europa turėjo e, reaguoti į įvairiausius iššūkius - finansinius, klimato kaitą, migraciją. Krizė po krizės ištinka Europą ir labiau nei bet kada Europa yra būtina ir todėl būtina, e, atsižvelgiant į šią naują realybę, priimti naują biudžetą. E, džiaugiuosi Šal Mišel pasišventimu, kuris kartu su pirmininkaujančia Kroatija ieško sprendimo. E, e, tačiau tikimės, kad tas biudžetas bus geras. Europa nėra tik tais e, įsipareigojimų sąjunga. Mes turime užtikrinti, kad tie įsipareigojimai virstų į kažką apčiuopiamo piliečiams. Ir Todėl reikia priimti tokį biudžetą, kuris parodytų mūsų pasiryžimą veikti kartu. E, tik tais tada mūsų e, politinės ambicijos e, taps patikimos ir įtikinimos. Klimato kaita yra didžiulis iššūkis, taip pat skaitmeninimas, tačiau taip pat turime modernizuoti ir BŽUP, ir sanglaudos politiką. Visa tai reikalauja, kad imtumėmės skubių veiksmų. Ir aš norėčiau pabrėžti kelis svarbiausius mano frakcijai dalykus. Pirmiausia, biudžeto dydis. Reikia, kovojant su iššūkiais, E, kad tas biudžetas būtų atitinkamo dydžio. Todėl negalime riboti savo pačių gebėjimo kovoti su tais iššūkiais, e, nes kitaip ne, netrodysime patikimi savo piliečiams, jeigu darysime kažkokius politinius pareiškimus ir negalėsime veikti antrą. Nuosavi ištekliai. Europos Sąjungos e, ši, ši biudžeto dalis turi būti atnaujinta. Ir Reikia, kad tie nuosavi ištekliai būtų solidus ir tvirti ir tinkami. Mm. Trečia, e, reikia užtikrinti teisinę valstybę. Turime numatyti tinkamus mechanizmus, e, kad būtų apsaugotas Europos biudžetas, jeigu kas nors nepaisys to principo. Erasmus, jaunimo užimtumas, saugumas, gynyba, sienų apsauga ir migracijos valdymas taip pat e, reikalauja solidaus biudžeto po Brexito, po visų patirtų krizių mes sutarėme, kad reikia atnaujinti Europą. Ir sprendimas dėl biudžeto įrodys, kad tai gebame padaryti. Europos parlamentas negali taiksyti su kompromisu, kuris pakenktų Europos patikimumui. Dėkoju. Dabar pirmininkas Dzani e, ID frakcijos vardu. E, Ačiū pirmininkė. Gaila, kad e, pirmininkas Mišel, kad jo čia nėra, nes kalbame apie labai svarbų dalyką ir mums reikėtų jo dalyvavimo, nes jis atstovauja vadovų tarybai mes tikėjomės naujo pasiūlymo, mes tikėjomės pamatyti skaičius. Mes gauname įvairių žinių iš dvišalių susitikimų ir panašu, kad šitas naujas pasiūlymas bus kitoks negu Suomijos parengtas anksčiau pasiūlymas. Aš manau, kad likus keliems mėnesiams iki svarbios datos, tai iki naujos DFP, reikėtų mums įgyti daugiau pragmatizmo ir nebeskrajoti padebesiais. E, resursai, finansai yra riboti. Kodėl? Čia aš pritarsiu EPP kolegai. Finansai riboti todėl, kad šitas parlamentas nesugebėjo uh, prisidėti prie biudžeto teisingo formavimo. Ne tik dėl lėšų švaistimo, bet ir dėl tų sričių, kur pasiekta teigiamų rezultatų. Jeigu mes nesugebėme parodyti, kad Europos biudžetas yra teigiamas dalykas, kad jis duoda papildomos naudos, tai negalime tikėtis, kad bus skirta papildomų lėšų. Ir šitas Parlamentas nekarta balsavo už rezoliucijas, kurios reikalavo valstybių narių labiau prisidėti prie biudžeto, bet mes turime patys parodyti, kad drausmingiau naudojame lėšas, kad turime daugiau biudžeto disciplinos. ES sutartyse yra fiksuoti pagrindiniai dalykai Žvejyba, žemės ūkis, e, regionų vystimasis, sanglaudos politika, visa tai yra įtvirtinta sutartyse ir manau, kad biudžete yra galimybių finansuoti šitas rytis be papildomų resursų. Galima, pavyzdžiui, 20 milijardų eurų nuimti nuo nenaudingos programos. Galima drastiškai nukirsti 13 milijardų eurų nuo programos skirtos Turkijai. Manau, kad reikia elgtis pragmatiškai ir realistiškai ir nustoti skrajoti padebesiais, nes tų papildomų lėšų tiesiog nėra. Žaliųjų vardų Lamberts. Ačiū pirmininkė. Kolegos, biudžetas yra priemonė, įrankis. Ir mes e, e, kalbėsime ar apie didelį kūjį, ar mažą kūjį, tai vis tiek bus kūjis. Noriu pasakyti, kad ką reikia pirmiausia susimastyti, ką mes darysime su tuo biudžetu. Pone pirmininkė, jūs sakėte, kad nepasitenkinsite biudžetu, kuriame e, mažiau nei 25 procentai bus skirti kovai su klimato kaita. Tačiau akivaizdu, kad kiti likę procentai skatins tą klimato kaitą. Reikia užtikrinti nuoseklumą visame Europos biudžete, e, atitinkantį pereimą prie ekologiško, ekologiško gyvenimo būdo. Ypač kalbu apie BŽUP ir čia nesutinku. BŽUP tikslas nėra e, padėti mūsų ūkininkams globalizacijos sąjungos išgyventi, bet jisai turi būti e, padėti pereiti prie ekologinio ūkininkavimo, e, aplinkai draugiško ūkininkavimo. Visos ES programos turi būti susijęto šiuo tikslu. Ir tas nuoseklumas bus pirmas elementas, kuris padės mums spręsti dėl pasiūlym, pasiūlomo biudžeto e, kokybės. Kitas elementas, kaip Manfredas sakė, sąsaja tarp biudžeto ir e, ES vertybių. Š, mūsų sąjunga yra vertybių sąjunga. E, prieš ekonomikos, pinigų, finansų sąjungą, tai yra vertybių sąjunga. Ir mes negalime, e, negalėsime džiaugtis ekonominiais, e, finansiniais vaisiais, jeigu negerbsime ES vertybių. Ir čia dar daug kur reikia padirbėti. Ir aišku, apimtis taip pat yra rimtas klausimas, kaip yra čia sakė, Europos parlamentas yra e, protingas 1,3 BVP. Visi žinome, kad mums trūksta investicijų ir būtent tai, man atrodo, bus svarbiausia e, ateityje. E, ir mes iki šiol neigiame tas viešųjų investicijų e, svarbą, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie geležinkelius. Ir čia mes turime užtikrinti, kad biudžetas bus pakankamos apimties, kad galėtume veikti ateityje ir 1,3, 1,5 turi būti patvirtinti arba nuosavi ištekliai, bet e, negalima karpyti to biudžeto, nes e, tada neturėsime iš ko e, gyveninti tų politikų. Ir trečias dalykas, po to baigsiu. Kai Josefas Dolis, Giverhofštetas, Šulcas sakė konbenditui, kad per per mūsų lavoną tik tais. Niekada nepritarsime e, tam biudžetui ankstesnėme laikotarpyje. Kasgi atsitiko? Buvo priimta tai, ką jie sakė, kad niekada neprims. Ir man atrodo, kad reikia būti nuosekliems. Ir jeigu tarybos sprendimas po vadovų tarybos netenkins mūsų kriterijų, tuomet negalė, ne, mes nepritarsime jam. Europos parlamentas nėra tarybos kažkoksai įrankis. Dėkoju. Fito. Dėkoju dabar pirmininkas Fito EK ir frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu prisijungti prie raginimų, kurie pasakyti anksčiau. Tai yra, kad turėjo čia dalyvauti pirmininkas Mišel, kad pasikeistų nuomonėmis su, su mumis šią temą. Nenoriu dabar čia vardyti prioritetų. Mes pritarėme didžiai daliai tų tikslų, kurie buvo išvardyti. Pavyzdžiui, kova su klimato kaita. Niekas tam neprieštarauja. Toliau inovacijos, daugiau lėšų mūsų jaunimui. Prie viso šito aš prisijungiu. Prioritetų sąrašas, kuris daro Europą gražesnę, viso šito mes norime. Tačiau turime suprasti, kad dabar situacija kitokia ir e, biudžeto reikia kitokio. Yra įvairių rizikų, kurios iškyla kai kuriams valstybėms ir tuo jos skiriasi nuo kitų valstybių. Reikia matyti tas rizikas ir pagal jas vertinti politikas, kurioms komisija siūlo apkarpyti lėšas. Aš konkrečiai kalbu apie sanglaudos politiką ir žemės ūkio politiką. Trūksta drąsos, kaip sakė kolega. Trūksta drąsos pažiūrėti, ar tikrai biudžetas yra efektyvus. Kai kurie sako, kad lėšos kar, e, karpomos drastiškai, tačiau trūksta drąsos pripažinti, kad lėšos ne visada yra leidžiamos veiksmingai. Ir skubus tikslai yra tie, kurie skirti biudžetui formuoti. Dabar turime galvoti apie Europos vertybės ir turime aiškiai išdėstyti, kokie yra kriterijai susijęti vertybės su galimybėmis panaudoti išteklius. Ir turime gerbti rinkėjų valią, nes e, rinkėjai turi legitimių lūkesčių. Ačiū. Dabar guė e frakcijos vardu papadimulis. Dėkoju, pirmininkė. Tai, kad nėra pono Charles Michel šios dienos diskusijose, yra e, labai blogas ženklas. Labai blogas ženklas tam, kas vyks po to. Pone van der Leyen, jūs pristatėte programą e, penkeriems metams. Jūs e, taip pat laimėjote pasitikėjimo balsavimą ir kodėl uh, nebūtų teisinga pasakyti, kaip ponas Hanas, kad jūs esate tiesiog tarpininkė tarp parlamento ir tarybos, kadangi norint finansuoti jūsų pačių pristatytą programą reikia e, bent jau 1,3 e, procentų. Tai yra e, didžiulė ir, ir tam reikia palaikymo, kitaip mes negalėsime įgyvendinti žaliojo susitarimo, e, e, smarkiai neapkarpydami sanglaudos ir BŽUP politikos, nepakaks pinigų investicijoms, inovacijoms. Mes e, taip pat turėsime susitaikyti su e, Europos ekonomikos sulėtėjimu ir net galima krize. Ir todėl mes turime būti dar ambicingesni, spręsdami dėl biudžeto. Turime atsižvelgti į praktinius dalykus, kad e, būtų pasiektas visoms, visoms trijoms institucijoms e, e, tinkamas kompromisas. Turime kalbėti apie tai ir ką, ką, ką siūlo parlamentas, be to, ką jau pasiūlė komisija. Biudžetas, kurį pasiūlė komisija, jis jį pasiūliau prieš metus ir ten buvo kalbama apie 5 procentus. Ir ponė Weberi, reikės, kad jūs sugebėtumėte įtikinti ponę Merkel, ponę Kurz ir poną Šolos, ką sakėte. Čia reikės pasakyti tą, tą patį ir ponui Rutel, ponė Iračia, jūs turėsite įtikinti. E, Švedijos ir Danijos premjerus, kitaip Europos parlamentas turės balsuoti dėl biudžeto, kuris yra tiesiog neprimtina, neprimtinas, o mes nenorime, kad tai įvyktų. Dėkoju. Pedičinė, neprisijungusių vardu. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu pateiktas pasiūlymas, kuris atitinka mūsų tikslus, yra tas, kurį pateikė Europos komisija pritarėme tiems kolegoms, kurie sako, kad daugiausia reikėtų kreipti dėmesio žaliajam susitarimui ir politikai, kurie skirta padidinti konkurencingumą ir inovacijas. Kai kurios valstybės e, realiai stengiasi prisidėti šitos politikos, tačiau E, nepamirškime, kad tradicinės politikos rytis tokios kaip žemės ūkis ir sanglauda neturėtų nukentėti, nes tai yra Europos širdis. E, nacionalinės įmokos neturėtų būti didinamos. ES turėtų rasti drąsos ir finansuoti tas politikas iš nuosavų išteklių ir įvesti galų gale CO2 mokestį ir interneto mokestį. Ačiū. Išgirdome frakcijų vadovų pasisakymus dabar nariai. Olbricht. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos pirmininkė. Diskusijos apie biudžetą tai ne tik pliki skaičiai. Mes kalbame apie ateities politiką. Nepamirškime, kad ką tik įvyko Brexitas. Ir daug žmonių sako, kad tai proga mums patobulėti, patobulinti savo politiką. Europos parlamentas siunčia aiškę žinę, kad po Brexito mes turime išlaikyti arba netgi kilstelėti ambicijų kartelę. Turi likti tos pačios programos ir galbūt papildomai dar kažkas. Tačiau taryba laikosi kitokio požiūrio. Kai kurios valstybės teigia, kad norėtų matyti mažiau ES veiklos. Jie nori elgtis taip, kaip Britai siūlė - renacionalizuoti tam tikras politikos rytis. Nenori leisti daugiau pinigų. Ir galvoja, kad po Brexito ES veiklos rytis turėtų susitraukti. Europos parlamentas nepritarė tokiems požiūriams. Po Brexito ES jokių būdų negali atsisakyti savo ambicijų, nes juk tai įrodytų, kad nesugebame susitvarkyti su iššūkiais. Iškilo papildomų iššūkių ir turime su jais susitvarkyti pasitelkdami nuosavus išteklius. Europos parlamentas nepritars tam, kad ES susitrauktų, sumažėtų ir taptų mažiau veiksminga. Ačiū. Dvi su pusė minutės kalbės ponia Marquez. Pirmininkė, ministrė, daugiametė finansinė programa turėtų mobilizuoti reikiamas rėšas tam, kad būtų galima pasiekti politinių tikslų. E, įvykdyti piliečiams duotus pažadus. Mes žinome, kokie, kokio yra mūsų piliečių lūkesčiai. Jie mus išrinko tam, kad juos įgyvendintume. Ir šis naujas politinis ciklas e, turi nenuvilti piliečių, patenkinti jų, pateisinti jų lūkesčius. Daugiametinė finansinė programa ir jos ruošimas yra toks procesas, kurio metu valstybė narė turi atsisakyti savo nacionalinio egoizmo. Tačiau, kaip matėme per ES istoriją, labai įmanoma suderinti nacionalinius interesus su Europos interesais. Ir tai yra puikia galimybė leidžianti tas po, tie politiniai tikslai, kuriuos mes nuolat kartojame, nuolat girdime kitų kartojam, kartojant. kartojant kad tai būtų ne vien tik tai tušti žodžiai, kad jie ištisai atspindėtų, politi, iš tiesų atspindėtų politinę valią. Keli pavyzdžiai. Mes norime skatinti investicijas į e, ekonomikos saugimą, į darbo vietų kūrimą, turime atitinkamą programą, mes norime kovoti su neligybė, turime e, sanglaudos politiką, mes taip pat norime e, skaitmeninimo, mes norime inovacijų, mes turime horizontas 2020, mes norime skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo sistemų, mes norime skatinti jaunimo mobilumą, turime programą Erasmus, mes norime kovoti su klimato kaita, mes Turime sanglaudos politiką, turime BŽUP, turime perinamą mechanizmą. Taigi, aš galėčiau ir toliau vardinti ir vardinti pavyzdžius. Ir mes tam, e, mums tom reikia tinkamo finansavimo. E, ir neužtenka vien tik tai tiesioginių e, įmokų. Reikia didinti taip pat tą finansavimą. E, Taip pat nebaudžiant piliečių, bet leidžiant panaudoti savas lėšas. Taip pat mes e, nenorime institucinės krizės, bet galėsime pritarti daugiametiniai finansiniai programai tik tada, jeigu ji bus atitinkama atitiks mūsų politiniams tikslams ir jeigu turėsime e, pakankamai lėšų siekti tų tikslų, kuriuos iškėlėme. Dėkoju. Dvi minutės ponai, poniai Hajer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, komisijos narė, ponė ministrė. E, E, po dviejų vilkinimo metų e, e, dabar visi labai skuba. Ir labai gerai, kad Europa jau priejo prie pokyčių slengščio. Iššūkiai yra didžiuliai ir turime veikti kartu ir greitai. Visą tai žinome. Tačiau po 60 bendro gyvenimo metų. E, e, dėl nesutarėme, kaip kas septynerius metus e, visos valstybės pradeda ginčytis. E, e, čia 0,2 procentai, čia 0,02 procento. Taip, ne, kai kurioms valstybėms tiesiog ta gralio taurė yra e, įnašas į bendrą biudžetą. E, 80 procentų nacionalinių įnašų. Dabar ši sistema finansavimo yra jau nebetinkama, negera. Man atrodo, kad reikia viskas paprastinti. Tarybos pirmininko užduotis nėra paprasta. Mes turime ją palaikyti. Ir negalime iš apskritimo padaryti kvadrato. Kai dėl nuo savo išteklių nacionaliniai įnašai e, bus sumažinti, todėl visiems tai bus palanku, kaip pasakė ponė pirmininkė. Europa e, bus stipresnė, turės didesnę finansinę autonomiją, kad galėtų siekti europiečių prioritetų. Ir dabar e, mums yra sunkus laikai mūsų finansavimo sistema patiria egzistencinę krizę. Kalbėkime aiškiai, be reformų E, galėsim, prarasime visą savo viltis, jos žlugs. E, vasario 20 bus labai svarbi, nes reikės išmatuoti valstybių narių e, matomą realybę ir realybę, kurią mato mūsų parlamentas. Ir, ir šis biudžetas bus labai svarbus mūsų visų ir Europos piliečių ateičiai. Dėkuoju, dabar dvi minutės kalbės ponas Bei. Daugiametė finansinė programa e, negali būti kažkoks kiekvieno pasitar, pasirinkimas 1,1, 1,3 e, procentų. Kalbame apie 12 milijardų, pavyzdžiui, kur, Europ, kur Didžioji Britanija prisidėdavo. Ir tai e, yra juk ne kažkoksai ant popieriaus rašytas dokumentas, bet konkretus dalykas, kuris, kuris bus labai svarbus e, mūsų piliečiams. Dabar turime suvokti, kad Junktinė karalystė išstojo ir turime galvoti apie Albaniją ar Šiaurės Makedoniją, jų prisijungimą mažiau negu 1 procentą iki šiol Europą skyrė savo sienų kontroliai. Taip pat e, Suomijos pasiūlymas ir komisijos pasiūlymas nori e, paukoti mūsų BŽUP. Ir 33 procentai, 33 3 procentais padidinti e, klimato kaitos e, biudžetą. Tačiau tas žalėsis susitarimas nieko net neš mūsų įmonėms. Jau dabar jų konkurencingumas yra sumažėjęs dėl laisvos priekybos. Pone van der Leyen, jūs mums sakote, kad norite kurti šį biudžetą su Europos piliečiais, tačiau jų išklausyti reikia visų pirma. Jie nori ekonominės apsaugos, nori, kad būtų saugomas jų sienos, nenori nuo savų išteklių. Tai bus Europos tiesiog mokestis. E, paslėptas tame e, mokesčių šimtalapyje, kaip kad jau patyrė Prancūzija, tai yra neprotinga ir nieko gero net neš Europos Sąjungai. Šiandieną ji maskuoja savo bejėgiškumą e, šitaip. Leiskime valstybėms narėms apsispręsti ir parodykime tai visam pasauliui. Dvi minutės kalbės ponas Andresen. Milijan... Ačiū. Mes kalbame apie daugiametę finansinę programą. Bet panašu, kad valstybių vadovai pirmiausia kalba apie nuolaidas, kas kiek mažiau mokės, kas daugiau mokės. Ar mes tikrai norime kovoti su skurdu, su klimato kaita, ar mes norime investuoti į, kli, į, į, į, į draugišką klimatą, į aplinką ir ekonomiką. Mes žalieji to norime. Ir būtent žinome, kad 0,1,7 procentai yra per mažai. Tam reikės apkarpyti Europos biudžetą ir ateities tikslus. Mums reikia investicijų, kad ES taptų klimato prasme neutrali. neutrali reikia ir a, žemdirbiams, reikia atsinaujinančiai energetikai ir taip toliau. Mums ES nėra vien tik tai pinigų mašina, kur kiekvienas kažką gali pasipelnyti, bet mums, mes kalbame pirmiausia apie demokratiją ir vertybės. Kas trypia demokratiją, tas negali gauti išmokų iš ES. Todėl aiškiai sakome, jeigu Orbanas ir kiti tryps demokratinį mechanizmą, mes kaip parlamentas iš viso nebalsuosime už. E, Vokietija ir visi kitos, visos kitos šalis turi labai daug naudos iš solidarios ir tvirtos Europos Sąjungos. E, Vokietija būtų silpnesnė be Europos Sąjungos. E, Vokietijos įmonės labai daug e, eksportuoja visas valstybės narės ir juose daug uždirba. Būtent todėl norime, kad mūsų vyriausybė taip pat. E, stengtųsi dėl stipraus biudžeto, nes kiekvienas pilietis į Europos mm, gerovę investuoja po 87 centus per dieną. Galėtumėm pridėti dar kokius 30 centų per dieną, ar ne? Žalieji yra už tvirtą biudžetą. Dėkoju. Pusantros minutės ponas Van Overtfeld. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai, komisijos pirmininkė, ministrė. Mums suteikta milžiniška galimybė. 60 procentų piliečių balsavo už naują parlamentą, patvirtinta nauja e, komisija, neseniai patvirtintas ir tarybos pirmininkas. Ypatinga galimybė, ypatinga konsteliacija dabar derintis dėl daugiametės finansinės programos. Kita, verto, kita vertus, 60 procentų narių parlamente yra nauji. Ir E, mūsų naujoji komisijos pirmininkė kelia ambicingus tikslus ir skaitmeninimo, ir klimato kaitos e, srityse. Tai yra labai svarbu mūsų ateičiai, mūsų konkurencingumo, mūsų gerovės, klėstėjimo ateičiai. Tačiau reikia tam lėšų, todėl mums reikia patvirtinti biudžetą. Aš girdžiu komisijos atstovę kalbant, kad e, kas be atsitiktų, reikia stumti žaliai kursą. Kok tokį finansavimą, bet turėtum reikia jį stumti. Man atrodo, kad tai yra neatsakinga. Mano nuomonė, toksai um, požiūris atbaidys investi, investuotojus, o ne juos pritrauks. Europa turi užtikrinti, kad kiekviena programa bus efektyvi, kiekvienas išleistas euras turi sukurti pridėtinės vertės. Ačiū, ponas Omaržė. Dėkoju. Šiuose dėrybose mane labiausiai stebina tai, kad e, trūksta vadovavimo, vadovo. Kaip žinote, ES dabar atsidūrė kryškelėje. E, patiriame įvairiausių e, iššūkių - klimato kaitos, ekonominių, demografinių. Ir Europa turi atitinkamai juos atsižvelgti. Tačiau mūsų valstybių vadovai e, nesugeba šiuo metu e, atsižvelgti į šiuos iššūkius. Jies elgesi kaip e, įmonių vadovai. Taryboje nebėra didžiųjų balsų, nei drąsos beje atverti kelią Europai, kuri atsikratytų to taupimo ir galėtų įgyvendinti geriausius šio amžiaus pažadus ir apginti savo žmonės nuo galimų pavojų. Ir jeigu nežengsime pirmin, reiškia, eisime atgal, o su mažu biudžetu Europą e, žengs atgal dešimčia metų, kadangi e, BŽUP ir sanglaudos apkarpimai e, iš tikrųjų bus labai žymus. Kuo mažiau sanglaudos, tuo mažiau augimo, kuo mažiau, tuo mažiau investicijų, tuo mažiau užimtumo. Daugiau skurdo. Ir baigdamas pasakysiu, kad sanglaudos politika yra ateities politika. 2014-2020 e, e, laikotarpiu daugiau nei 100 milijardų buvo į, į, investuota į klimatą ir ekologiją per šią politiką. Dėkoju. Pone Omardžiai, jums yra mėlynoji kortelė. E, pone Omardžiai, jums nori kolega už markės užduoti jums pagal mėlyną kortelę. Priimate klausimą, taip? 30 sekundžių. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė Omardžiai. Mano šalyje Portugalijoje mes jau pervertėme tą e, taupimo puslapį. Mes e, sugražinome viltį savo šaliai ir kitiems europiečiams, kad tai įmanoma padaryti. Ir kaip sakėte, naujajame biudžete turime kalbėti apie naują viltį Europai, apie tai, kad reikia įgyvendinti europiečiams padarytus pažadus, kad Europa turi turėti daugiau ambicijų ir, ir tiek susijusių su modernizavimu, taip pat ir tuo, kad reikia ginti politikas, į kurias tikime. E, atsiprašau, sako pirmininkė, nežinau, ar tai buvo klausimas, bet ponio Maržė, ar norite atsakyti jį? Brangus kolega e, Pedro Markes, manau, kad mūsų vizija iš tikrųjų e, yra sutampanti. Tiesa, kad sanglaudos politika yra politika, kuri prisidės prie naujųjų prioritetų siekimų, kuriuos apibrėžiame šiandien. Ir tas skirtumas tarp tradicinės ir naujos politikos iš tikrųjų yra skirtumas, kurio negalima ignoruoti. Minute, Ačiū. Vieną minutę papadakis. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. E, mes čia kalbame apie vyriausius interesus, bet visiškai nekalbame apie mūsų piliečius. Čia kalbame ir net apie sukarinimą Europos Sąjungos. Kokiems sektoriams bus naudinga tai? Mes čia kalbame apie tai, kad sukursime dar didesnį skurdą ir dar mažiau darbo vietų. Ir tos vyriausybės, kaip pavyzdžiui, Sirica, e, atima galimybę iš savo šalies, iš mano šalies, naudotis e, natūraliais ištekliais, gamtiniais ištekliais, kurių turime. Ir dar tas žalesis kursas su visiškai konservatorišku BŽUP, mes visiškai pribaigsime žemdirbystę savo šalyse. Šis biudžetas nėra subalansuotas, mes visiškai negalvojame apie darbuotojus, mes galvojame apie politiką, kuri eina prieš piliečius ir tik tai yra naudinga didelėms koncernams. Pone Grapinį norėtų užduoti Jums klausimą, ar atsakytumėte? Prašom, ponia Grapinį. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas e, kolega, aš suprantu, kad jūs pasisakote prieš e, bendrą žemės ūkio politiką ir sakot, kad gali kažkas pasipelnyti iš jos. Kaip manote, ar reikėtų sumažinti e, finansavimą BŽUP naujoje programoje, gal reikėtų daugiau skirti lėšų kovai su sukčiavimu? Pone Papadakis. Kaip ten bebūtų, naujoji BŽUP yra naudinga tik tai verslininkų grupėms kapitalistams. Tai yra e, invest, kapitalistinės investicijos. O kas nukentės, taigi e, smulkieji ūkininkai, kaip visada, jie yra auka, o stamb, stambus koncernai visą laiką laimi. Ir būtent e, tokia linija ir eina šitas BŽUP. Kaip sakiau, smulkiesiam žemdirbėms jiem BŽUP yra nenaudinga. E, ponas Fernandės. Ačiū pirmininkė. Mes laukiame vadovų tarybos vasaro 20 dieną. Geriau vėliau negu niekada. Mums e, reikia lėšų, pakankamai lėšų, jei norime, kad ES būtų produktyvi, solidari, auganti, kad tas augimas būtų tvarus, kad gerbtumėm aplinką. Ir būtent savos lėšos yra sprendimas. Naujos lėšos, kurios baigtų tų tą epochą, kai mes svarstome, kiek davėme ir kiek gauname. Negalime bausti piliečių. Būtent tai yra labai paprastas principas, kas kuris nemoka, turi dirbti. Būtent todėl mes giname transakcijų mokestį ir taip pat mokestį stambiom skaitmeniniam įmonėm. E, kita vertus, anglės rinka ir emisijos čia irgi